Ir norėčiau Jūs informuoti, kad pirmininkų sueiga pagal 124 taisyklę nusprendė pakeisti kitų metų plenarinių sesijų darbo atvarkę ir posėdžiausime 26, sausio 26 dieną Bruselėje 9 val. ryto. Būtent taip yra dėl to, kad tuo metu vyks komisarų klausimai. Dabar yra šeši pasiūlymai dėl rezoliucijos Ugandos klausimų, dėl